Chers collègues, euh, Mėly kolegos, labą rytą. Sveikinu visus mūsų tarp parlamentinėme posėdėje, kuris e, vyksta pagal e, sutarties 13 straipsnį pagal e, sutarties dėl stabilumo, konvergencijos ir valdysenos 13 straipsnį ir Europos semestro kontekste ir aišku rengiantis e, pavasario vadovų tarybai. Tad e, mes e, visi čia susirinkome, kadangi dirbame socialinių reikalų ir užimtumo srityje nacionaliniuose parlamentuose arba Europos parlamente. Noriu pasakyti, jog socialinė dimensija yra iš tikrųjų esminė dimensija, esminis aspektas visame šiame procese. Visų pirma, aišku, čia kalba sukasi apie valstybių narių, nacionalinių parlamentų prerogatyvas, nacionaliniai parlamentai aišku, yra įtakojami visų sprendimų, kurie yra priimami šioje srityje Europos lygmenių. Todėl šios aspektus mes ir pabrėžiame. Ir būtent todėl įgyvendant Europos semestrą EMPL komitetas, biudžeto komitetas dirba kartu, nes mes e, manome, jog e, mūsų mokesčių mokėtojų pinigai, Europos biudžeto pinigai turi būti naudojami siekiant, kitako, ir socialinių tikslų. Aš e, dėkoju nacionalinių parlamentų atstovams, dėkoju taip pat šių parlamentų kalbėtojams bei tiems, kurie atsakė į mūsų pateiktus klausimus. Šie dokumentai, šie atsakymai yra internete. Jūs galite susipažinti su jais ir pamatysite, kokia yra padėtis tose ar kitose valstybėse. Aš norėčiau dabar pradėti pirmąją mūsų posėdžio dalį Šiandien pirmoji mūsų posėdžio dalis bus skirta pinigų ir ekonominės sąjungos socialiniai dimensijai. Mes skiriame daug dėmesio šiam aspektui. Aš e, norėčiau visų pirma pasveikinti užimtumą ir socialinių reikalų ministrą iš Graikijos, jūsų valstybė pirmininkauja Europos Sąjungai. Sveikinu Jūs, ponė Janis Vrūcis, mes e, esame jau beveik draugai ir galėsime toliau plėtoti mūsų bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau pasveikinti poną Kremastinos, kuris yra Graikijos parlamento užimtumo komiteto pirmininkas. Jisai taip pat uh, pasisakys, jisai puikiai pažįsta Europos parlamentą, nes pernai čia jau lankėsi ir kalbėjo apie priemonės, kurių įmamasi kovojant su jaunimo nedarbu Graikijoje. Galbūt šiandien jūs taip pat apie tai pasakysite keletą žodžių. Noriu taip pat pasakyti, jog ponia Daniel Orua, Prancūzijos nacionalinės asamblėjos Europos reikalų komiteto pirmininkė, taip pat prisijungs prie mūsų ir dalyvaus diskusijoje. Prieš suteikdama žodį ponui Kremastinos, norėčiau tarti dar keletą žodžių apie kontekstą. Kodėl parlamentas tokį dėmesį skiria pinigų ir ekonominės sąjungos e, socialiniai dimencijai? Europos tarybos pirmininkas Van Rompojus yra parengęs planą, kuriame buvo kalbama apie svarbiausius aspektus, siekiant įgyvendinti pinigų ir e, ekonominę sąjungą. Ten buvo kalbama, aišku, apie biudžet, biudžetinius, ekonominius aspektus, demokratijos e, aspektus ir e, kai kurios kitus dalykus. Ir tuomet mes manėme, jog būtina pasiūlyti ir penktą labai svarbų aspektą, tai yra socialinė dimensija. E, Europos parlamento pranešime mes kreipiamės į vadovų tarybą, tai buvo maždaug prieš metus ir e, mūsų pranešime, ponios Tysen e, pranešime, mes labai aiškiai e, sakėme, jog būtina atsižvelgti į tą penktąją dimensiją, socialinę dimensiją. Ir galų gale vadovų taryba įgaliojo komisiją, Europos komisiją renkti pasiūlymus, kad ta dimensija būtų įtvirtinta. Pernai metų viduryje komisija pateikė tos pasiūlymus dėl socialinės PES dimensijos. Mes kaip Europos parlamentas pasiūlėme rezoliuciją reaguodami į e, Europos komisijos e, komunikatą bei pateikėme papildomų pasiūlymų. Mūsų rezoliucija buvo didžiaja balsų dauguma priimta, 387 balsai už buvo, 64 prieš, 58 e, susilaikė. Ir mes manom, jog Europos komisijos komunikatas yra tik tai pirmasis etapas siekiant įgyvendinti tikrą pinigų ir ekonominės sąjungos socialinę dimenciją. Aišku, reikia priminti, jog subsidiarumo principas čia yra labai svarbus. Mes taip pat manome, jog socialinė dimensija yra esminis dalykas mūsų nuomonė, nes socialiniai aspektai turi būti Europos integracijos esmė ir juos turi būti atsižvelgiama visose ES iniciatyvose. Reikėtų taip pat priminti ir Lisabono sutarties devintą straipsnį. Dažnai yra, jis dažnai yra pamirštamas. Turime nepamiršti, jog Europos Sąjungoje 26,6 milijonų žmonių neturi darbo ir 24,2 procentų Europos gyventojų e, gyvena skurde arba patiria socialinę atskirtį. Ir e, žinome, kad e, Lisabonos tikslai tuo būdu yra ne, nepasiekiami dėl, dėl šių rodiklių. Mes norime, jog 2020 metų strategija turėtų būti peržiūrėta ir taip pat reikia peržiūrėti mūsų gairias kovos su skurdu ir socialinė atskirtimis rytyje. Ir galbūt reikėtų tai padaryti iki šio parlamento kadencijos pabaigos ir iki šios e, Europos komisijos e, pabaigos. Tačiau, aišku, tos dalykus užbaigs jau ir kitas parlamentas, ir kita komisija. Mes e, pasisakėme taip pat prieš žemiausio vardiklio taikymą valstybėse narise socialinėje srityje ir siūlome šiuo požiūriu tvirtai laikytis e, tokios nuostatos. Taip pat e, mes siūlome gairias socialinių rodiklių srityje. Manome, kad tai taip pat yra esminis e, pasiūlymas, nes tokios rodiklių gairės turėtų papildyti makroekonominio disbalanso e, procedūrą ir taip pat e, komisijos e, ataskaita, bendra ataskaita užimtumo klausimais. Mes taip pat manome, kad lyčių lygybės aspektai turi būti taip pat įtraukiami į šį procesą, apibrėžiant jaunimo nedarbo e, savoką. Turime remtis kriterijum, jog jaunas asmuo turi būti laikomas asmeniu iki 30 metų. Taip pat manome, kad e, šioje srityje turi būti atsižvelgiama į vaikų skurdą bei į prieigą prie sveikatos e, paslaugų. Čia reikėtų taip pat atsižvelgti į e, benamių, e, neturinčių, neturinčių būsto asmenų padėti bei į orumą nepažeidžiančio darbo aspektą. Mes manome, jog socialinis dialogas taip pat turi būti e, plėtojamas ir socialiniai partneriai turi būti įtraukiami į šį procesą. Mes norime, kad e, taryba apibrėžtų e, tam tikrus kriterijus, kuriais būtų remiamasi nustatant minimalius socialinio, socialinio sektoriaus standartus. Taip pat mes pasisakome už optimalų ES biudžetą, siekiant įtvirtinti pinigų ir ekonominės sąjungos socialinę dimensiją. Ir čia mes pabrėžėme e, savanorišką darbuotojų mobilumo aspektą. Šie e, aspektai mums atrodo svarbus ir norėčiau dar paminėti kitus du svarbius aspektus. Komet bus apibriežti mano anksčiau minėti rodikliai, tuomet turėtų būti rengiamos specifinės rekomendacijos atskiroms valstybėms ir manau, kad tai yra aspektas, dėl kurio mes šiandien galėtume padiskutuoti. Kai kurie iš mūsų mano, jog atsižvelgiant į ekonominę dimenciją ir socialinę dimenciją, be jų savoką, mes turime diskusijose kelti klausimą dėl dėl automatinių stabilizatorių ir be kita ko eurozonoje. Taip pat čia kyla e, klausimas ir dėl bedarbystės pašalpų mechanizmo, beldai tam tikrų minimumų šioje e, srityje. Liepos 8 e, dieną mes esame diskutavę šio klausimu, mes buvome surengę klausimus, e, jūs galite pasiklausyti šio posėdžio interneto archyve. Mes turėtume padiskutuoti apie tokio mechanizmo papildomą e, vertę, papildomą naudą ir apie tai beje mes dar diskutuosime vasario 12 ir 13 dieną. Empel komitetas kreipsis į Ekosoką, kad e, Europos ekonominių ir socialinių reikalų e, komitetas parengtų ataskaita ne parengto ataskaitą apie e, socialinį dialogą Europos semestro kontekste, todėl kad mes manome, jog socialinis dialogas turi būti stiprinamas ir tobulinamas. Tad mūsų iniciatyva ir buvo kreiptasi į Ekosoką, kad jisai parengtų naujų pasiūlymų e, šiuo klausimu. Tad Tiek būtų apie kontekstą. Aš išvardinau tuos aspektus, kurie man atrodo patys svarbiausi. Ir sprendžiant bei šios klausimus, bei diskutuojant e, apie juos, mes manome, jog diskusijos su nacionaliniais parlamentais mums yra ypatingos svarbos. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui e, Dimitrijos Krimastinos. E, jisai kaip. E, Graikijos parlamento užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas, bus pirmasis mūsų kalbėtojas. E, prašom žodis jums penkioms minutėms. Dėkoju, poniai Beres. Džiaugiuosi galėdamas kartu su jumis pirmininkauti šiam posėdžiui. E, šis posėdis iš tiesų yra labai įdomus, tema ypatingai svarbi kalbėsime apie kovą su nedarbu, kalbėsime apie krizės socialinės pasiekmes. Aš e, savo prie savęs turiu kolega Vrucis, jis yra ministras, kuris deda ypatingas pasangas šalyje, kur nedarbas yra didžiulis kovoti su nedarbu deda pastangas. E, krizė taip pat yra neregėto iki šiol masto. Mums bus džiugu išgirsti daugiau informacijos apie tas dedamas pastangas. Norėčiau pasakyti, kad praėjusiais metais šioje pat salėje mes girdėjome tuos pačius žodžius apie pietų Europą, apie Graikiją e, nedarbo klausimų. Buvo sakoma, kad kas trečias graikas gyveno skurdo zonoje. Nedarbas viršio 26 procentus, dabar jis yra 27 procentų lygio. Kas antras jaunuolis e, nedirba. Kiekvienoje šeimoje yra bedarbių. Kas antra šeima neturi galimybių mokėti už šildymą, nes jis labai brangus. Kiekvienoje šeimoje patiriama socialinių sunkumų. Darbo užmokesčiai mažinami, tuo tarpu kainos auga. Ir e, susiklošiusi situacija vis labiau panešėja į aklavietę. Visi laukia to išsipildymo, kuris turi gražų pavadinimą ekonomikos atsigavimas. Tai tikimės padėtų sumažinti nedarbą ar jį net ir visai įveikti. Tačiau regisi nėra vertimų, vertimų į graikų kalbą. Pasaba iš salės regis yra papildomas jungtas mikrofonas. Regis viskas gerai, sako pirmininkė. Ce sont deux microphones maintenant ouverts, on a dit, c'est pourquoi... Yra du įjungti mikrofonai, dėl to nesigirdi vertimas salėje. Si je vois pas l'autre microphone ouvert, qui a son microphone ouvert? Pasitikrinim, kolegos, kieno mikrofonas įjungtas. Reikėtų visiems išjungti mikrofoną, išskyrus kalbėtoje. Pabandykim dar kartą. Uh. Και πάλι θα επαναλάβω τα ίδια. Ε, Pone pirmininkė, dabar reikės viskas gerai, ne? Pone pirmininkė, pakartosiu. Ir nuo nu, nu kur čia pakartoti man savo pasisakymą? Tiesiog pakartosiu labai trumpai viską, ką sakiau. Sakiau, kad pernai Tuo pat metu šioje salėje girdėjom tos pačius žodžius apie Europos pietų šalis. Buvo kalbama apie Graikiją, buvo sakoma, kad kas trečias graikas gyvena skurde. E, vis labiau plinta labdaros valgyklos. E, kas antras jaunuolis nedirba. Kas antra šeima negali mokėti už šildymą mokesčiai auga, darbo užmokesčiai mažėja, plataus vartojimo prekių kainos taip pat auga. Visi laukia, kada bus įgyvendintas, ta, įgyvendinta ta graži vizija, kada atsiras ekonomikos augimas, nes tuomet e, bus galima sumažinti mokesčius, sumažinti nedarbą ir vartojimo prekių kainos vėl grįž į proto ribas. Tačiau kokio augimo mes norime? Banko sektorius štai negali teikti kreditų mažoms ir vidutinėms įmonėms, o to reikia, kad ekonomika atsigautų. Pietų Europos šalis bankai tų šalių negali pasiskolinti mažoms ir vidutinėms įmonėms, bet jau Graikijoje tokia problema yra. Taigi augimas yra toks kaip trečiojo pasaulio valstybėse. Kitaip tariant, kai viskas bus visiškai sugriauta ir išnaikinta, tai tuomet investuotojai ateis, bet tai nebebus Europos valstybė. Tai bus tre, trečiojo pasaulio Europos valstybė, bet juk tai šiandien yra neįmanoma situacija neįmanoma šiandien diskutuoti būtent šią temą Europoje. Be abejo, egzistuoja ir kito augimo galimybė. Tokio, kokį pergyveno Europa, kai reikėjo pakilti e, iš sunkumų. Pavyzdžiui, ne kar, e, tą girdėjom SPD Vokietijoje sakant prieš rinkimus, tai yra dešiniosios politinės Vokietijos jėgos, taigi SPD nuolatos sakė, kad reikėtų numatyti maršalo planą Graikijai. Tokį, toks planas buvo pateiktas Vokietijai po antro pasaulinio karo, kai Vokietija buvo parklubdyta. Tai leido atkurti Vokietijos pramonę ir išmokėti skolas. Taigi tas augimas turėtų būti įmanomas ir pietų Europos valstybėms, konkrečiai Graikijai. Apie Graikiją kalbu ne tik dėl to, kad esu graikas, ne dėl to, kad ministras yra graikas. Tiesiog e, mes kalbam apie šalį, kuri labiausiai nukentėjo nuo krizės. Be abejo. Galima būtų remtis turizmu. Jeigu bus sukurta jūrų uostų, bus daugiau jachtų, bus daugiau turistų, bus daugiau įplaukų. Ir Graikija, kurios klimatas yra labai palankus ir kurios labai gražus pležai, bus e, turizmo traukos polius Europos Sąjungoje, bet šiandien dėja taip nėra. Tad e, laukiame investuotojų, kurie kažko lūkuriuoja, kurie vis nepriima sprendimo dėl investavimo mūsų šalyje. Lygiai taip pat su kitais sektoriais, su žemės ūkiu, su e, vėjo jėgainėmis, nes Egėjo jūroje 6-8 nu, metų bosvarų siekia vėjo jėga. Akvakultūra yra kitas rytis, į kurią būtų galima investuoti, būtų galima daug ką nuveikti. Tai štai, kiek, galim, kiek sektorių, kuriuose būtų galima artimiausiais metais pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Tai štai, aš bermininkautumas katru, kartu su Madame Beres išsakiau keletą pamastymų, siūlymų diskusijai, nenorėčiau piknaudžiauti jūsų laiku ir norėčiau suteikti žodį užimtumo ministrui Graikijos, ponui Nikolas Vrūcis, kuris jums, Jonis Vrūcis pasitaiso kalbėtojas, E, kuris jums papasako detaliau, kas vyksta Graikijoje. Graikijos pirmininkaučios valstybės, e, pirmininkaučiai Graikijai noriu padėkoti už jūsų dalyvavimą čia. Jūs kalbėjote kaip pirmininkaujančios valstybės vienas iš ministrų. Jūs kalbėjote apie socialinę ir ekonominę padėtį, kaip tuos klausimus būtų galima spręsti jūsų pirmininkavimo metu. Sulaukėme ES vadovų tarybos išvadų praėjusių metų gruodį. E, artėja Europos parlamento rinkimai, tačiau, kaip žinia, šių visų temų užmiršti nevalia. Mums iš tiesų labai įdomu išgirsti, kaip jūs ruošitės tuos klausimus mums aktualius spręsti. Kai, ką veiksite tuos šešis mėnesius jūsų pirmininkavimo, kurie bus tikrai pilni iššūkių. Dėkuoju žodis jums. Κυρία Πρόεδρε, ponė pirmininkė, ponė Beres, ponė e, Graikijos socialinių reikalų ministrė ponė Kremastinos, ponios ir ponai Europos parlamento nariai. Norėčiau pasakyti, kad man tenka garbė ir malonumas dalyvauti šiame posėdėje, atstovauju savo šaliai Graikijai. Esu užimtumo, socialinių reikalų ministras ir taip pat esu e, užimtumo tarybos pirmininkas. Eisiu tas pareigas artimiausius šešius mėnesius. Kreipiuosi į jūs, nes jūs esate e, mūsų komanda, jūs esate e, Europos parlamento komitetas atsakingas už užimtumo klausimus. Tai yra ypatingos svarbos klausimas iki Europos parlamento rinkimų. Esate atlikę daug naudingų darbų, darbų, kurie bus prisimenami, nepaisant ypatingai sunkios konjunktūros susiklošiusios dėl krizės. Norėčiau kreiptis į ponę pirmininkę, atsakydamas į klausimus, kuriuos jį iškėlė. Norėčiau pasakyti, kad nepaisant sunkumų, šio laiko tarp sunkumų, pirmininkaujantį Graikiją bus puikiai pirmininkaujantį valstybę, darysime viską, ką galime tam, kad būtų galima įgyvendinti mūsų viziją šiais sunkiais laikais. Pirmininkaujantį Graikiją bus gerai pirmininkaujantį valstybę, tikimės, kad e, visiems įnešų savo indėlį, visiems kartu dirbant, mes pasieksime tuos tikslus, kuriuos esame išsikėlę. Mes puikiai žinome, kad tai yra labai sunkių e, dalykų, kuriuos teks atlikti. Mes kai ką paveldėm iš praeities, kai kuriuos neišspręstus klausimus. Mes e, norime pirmininkavimą perduoti mūsų bičiuliams italams, atlikę e, visus numatytus darbus. Šiandien, daugiau negu kada nors anksčiau, šio kom, parlamento komiteto vaidmuo yra svarbus, nes šiandien Europa e, pergyvena labai rimta, rimtus iššūkius. Krizė mums iškėlė visą eilę klausimų, kurie ragina mus imtis aktyvių ir efektyvių veiksmų. Penkeri metai praėjo, kurių metu mes pamatėme, kad Europos procesai kovoje su krize ne visada suveikia taip, kaip to reikėtų. E, pavyzdžiui, krizės sprendimo procesas parodė, be kita ko, kad e, Europos ekonomika nėra tokia gyvybinga, kaip norėtume, Europos socialinis modelis taip pat turi daug spragų. Krizė parodė ir struktūrinius silpnumus e, Europos Sąjungoje Visą tai reiškia, kad turime veikti. Kaip žinia, ES 2020 strategija yra gyvenama jau penkerius metus. Siekiama gyvybingos ir išmanios ekonomikos. Siekiama ekonomikos augimo, kuris būtų susijęs su naujų darbo vietų kūrimu. Ši strategija yra priemonė, priemonė, kuri gali pasirnauti kovoje su krize. Viena vertus svarbu kovoti su Europos e, ekonomikos augimo silpnosiomis pusėmis ir ieškoti galimybių jas paversti stipriosiomis pusėmis. Šiandien mes e, turime tam tikrą informaciją, kur rodo, kad pastaraisiais metais atsiranda e, teigiamų ženklų apie ekonomikos atsigavimą. Po ekonomikos traukimosi 13 metų pirmą pusmetį dabar Europos ekonomika E, ekonomikos trajektorija pasikeitė, atsirado šiek tiek augimo. E, BVP 13 metų antrą pusmetį paugėjo. Galime konstatuoti, kad tas ekonomikos atsigavimas vyksta esant ne visai saugiai aplinkai ir ne visur tas atsigavimas yra vienodas. Tad būtų pernelyg anksti tikrai užtikrintai sakyti, kad e, e, tas ekonomikos atsigavimas jau yra tvirtas ir jis toks bus ir ateityje. Tik bendra išvada galėtų būti tokia, ekonominė situacija Europoje e, rodo, kad atsiranda tam tikrų pozityvių elementų. Keletas žodžių apie tai, kas vyksta Graikijoje ir kitos Europos šalyse. Taigi Graikijoje kaip ir kitur atsiranda pirmųjų teigiamų ženklų. Pavyzdžiui, nedarbas e, truputėlį e, jau nedarbo lygis stabilizuojasi ir mes tą patį girdime sakant iš tarptautinių organizacijų. Mes regisi galėsime pasidžiaugti tuo, kad nedarbas netgi šiek tiek yra sumažėjęs. Visą tai dėl biudžeto sanavimų ir struktūrinių reformų, kurias savo šalyje įgyvendinome. A, taip pat galima pasakyti, kad biudžeto sanavimas ir struktūrinės reformos yra savotiškos ekonomikos atsigavimo gairės. Mes galim grįžti į ekonomikos augimo kelią. Mes Po ilgą laiką trukusios recesijos esame pradėję plataus masto programą, kurios tikslas yra ekonomikos atsigavimas ir struktūriniai pasikeitimai. EBPO klasifikacijoje Graikija užima pirmą vietą, kuria buvo įvertinti mūsų struktūriniai pakeitimai. Visa tai jau davė naudos. Pagal visas at, įvairias atliktas studijas mes atgauname konkurencingumą, kurį buvom praradę nuo 2002 metų, pavyko sumažinti prekybos balanso deficitą ir pirmą kartą mums pavyko pasiekti perviršio. E, na, daugelis prognozuotojų mane, kad bus visai priešingai, tačiau taip neįvyko. Dabar turime elgtis atsargiai, kadangi reformos turi būti atitinkančios ekonomikos augimą, jos neturi ekonomikos augimui kliudyti. Turime turėti tokį planavimą ir imtis tokių priemonių, kurios yra e, ilgalaikės, kurios atitinka ilgalaikės perspektyvas. Tai turi atitikti ir strategiją ES 2020. Tuo pat metu reikia atremti iššūkius, kurie iškyla kasdienėme gyvenime. Turime savo stabilumo biudžeto pastangas derinti su užimtumo, ekonomikos saugimo ir socialinės sangaudos politikomis. Kad ir koks bebūtų teigiamas situacijos keitimosi pobūdis, turime dirbti taip, kad keistųsi situacija darbo rinkoje, kur ji nėra visai gera. Šiemet nedarbas E, buvo tikrai labai didelis kai kuriuose šalyse. Užimtumas, užimtumos rytie buvo atsiliekama. Per pastaruosius mėnesius tendencijos pasikeitė, jaučiamas stabilizavimas. Taigi nuo 2015 galima laukti nedarbo mažėjimo kad ir jis tuomet beliks 10 11,7 procento ir 11,8 procentų jisai sieks eurozonoje. Taigi skirtumų, kaip sakiau, te, dar bus tarp atskirų šalių. Būtina pasižiūrėti į tuos skirtumus ir parengti reikiamą viziją, pasisemti ryšto, kad būtų galima gyvendinti tokias politikas, dėl kurių galim sutarti, kad situacija gerėtų. Tai turėtų būti tokios politikos, kurių epicentras bus ekonomikos augimas, užimtumas ir socialinės sanglaudos stiprinimas. Graikija perėmė pirmininkavimą ES tarybai labai sunkiu laikotarpiu, politiškai sunkiu laikotarpiu. E, tai yra tie metai, kai vyksta daug rinkimų, vyksta be kitą Europos parlamento rinkimai, bus spalio mėnesį patvirtinta nauja Europos komisija. matysime taip pat naujo tarybos pirmininko rinkimus. Taigi vyksta svarbus įvykiai, jie vykia taip pat ir ekonominėje srityje, ir socialinėje srityje. Būtinų reformų vėlyvas įgyvendinimas galėtų kainuoti labai brangiai. Nedarbo procentas tebėra didelis ir tai apsunkina socialinių problemų sprendimą. Tai taip pat pakerta ES žmogiškojo kapitalo išteklius. Be kita ko, šis, šie, šie reiškiniai atskirties socialinės neligybės yra labai stipriai pasireiškiantis prezidentas Kremastinos ir užim, Graikijos e, parlamento žimtų komiteto pirmininkas ką tik minėjo, kad esant tokiai konjunktūrai yra būtina e, kalbėti apie ekonominės ir pinigų sąjungos socialinius aspektus. Visą tai yra labai svarbu. Neturime užmiršti to, kas yra numatyta šio klausimu ES sutartyse. Turime nepamiršti ES 2020 strategijos tikslų. Ir visą tai ne tik tam, kad išlaikytume savo konkurencinius privalumus, o dėl to, kad tai yra e, socialinio sambuvio svarbus dalykas, kuris užtikrina geresnį stabilumą mums visiems. Tad šiandien svarbiau negu bet ką nors anksčiau yra veikti bendrai visiems, kad galėtume numatyti gerą koordinavimą darbų tarp Europos komisijos parlamento ir tarybos Būtina, kad būtų išsaugotos ir kūrimos naujos darbo vietos, kad būtų tinkamai atremti socialiniai iššūkiai, su kuriais susidūrėme. Priešingų atveju kils rizika e, pagilėjimo skirtumų tarp valstybių narių. E, Socialinio aspekto gilinimas ekonominė ir pinigų sąjunga yra labai svarbus dalykas. Būtina, kad e, pasikeitimų analizė užimtumo ir socialinėje srityje e, būtų tinkamai įvertinta. Mes galime iš tikrųjų surasti, kur yra rizika kur yra nestabilumo ar disbalanso, socialinio disbalanso galimybė ir turime nedelsiantas problemas spręsti. Po EPSCO tarybos posėdžio gruodžio mėnesį į Europos semestrą buvo įtrauktas įtraukti tam tikri aspektai susiję su rodikliais užimtumo ir užimtumo ir kovos su nedarbo srityje. Kadangi penkių minučių papildomų negaunu, norėčiau pasakyti štai ką. Mes e, turime, žinodami tuos iššūkius, tinkamai juos atremti. Pone Beres sakė, kad reikia numatyti naujus rodiklius. Aš EPSCO tarybos metu sakiau, kad atsiranda naujų rodiklių E, būtina vertinti demografinius pokyčius Europoje. Iššūkių yra daug, tikras damoklo kardas kabo virš mūsų. Ir norėčiau patikinti, kad, kom, kad parlament, norėčiau pasakyti parlamento komitetui, kad esame pasirengę visus šios siekius įgyveninti mūsų pirmininkavimo metu. Ačiū. E, Dėkuoju ministrui už Graikijos padėties apibūdinimą ir už komentarus dėl e, socialinės e, dimensijos pinigų ir ekonominės sąjungos kontekste. Mes e, taip pat prašėme ponios Danielio Ruo iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos pasisakyti mūsų posėdėje apie šiuos aspektus. Ir dabar kaip tik aš jai suteikiu žodį dešimčiai minučių. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pone ministrė, mėly kolegos, visų pirma, norėčiau e, padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Manau, kad e, tarp parlamentiniai sustikimai yra puikus būdas padiskutuoti kartu, pateikti klausimų, taip pat e, komisijai ar, ar, ar tarybai šiame forume klausimas, kodėl reikia stiprinti e, ekonominę ir pinigų sąjungą ir socialinę dimensiją joje e, vadovų e, tarybos išvakarėse. Atsakymas būtų, jog 2008 metais buvo sustiprinta daug aspektų Po to, kai prasidėjo e, krizė, jie susiję su biudžetu, su ekonominiais įvairiais e, aspektais, tačiau mūsų piliečiai kenčia ir toliau, todėl reikia daugiau iniciatyvų stiprinant e, socialinę dimensiją šiame kontekste ir man atrodo, kad vienintelis dalykas, kurio turime siekti, tai yra reali kova su skurdu ir mes turime parodyti piliečiams, jog mes įmėmės e, veiksmingų priemonių. Dabar aš e, nenoriu, nenoriu grįžti prie tų dalykų, kuriuos e, komentavo kolegos ir e, nekomentuosiu dabar tų skaičių, kurie apibūdina nedarbo lygį. Dėl korekcijos programų, kurios buvo taikomas Ispanijoje ir Graikijoje. Kai valstybėje reikalai susiklosto sklandžiau, tai tuomet ir žmonėms gyventi yra lengviau. Kokia būtų taikoma politika? Ar tai būtų nacionalinė griežto taupimo politika, kai kurią primetė trojka, sakant, kad tai buvo padaryta per nelyg greitai. E, bet būtina neužmiršti e, kad turime elgtis taip, kad liktume patikimi, turime atlikti tos korekcinius veiksmus, tad kurti socialinę Europą tapo absoliučia būtinybė. Visą tai tam, kad galėtume Europos bendram kūrimui, tam nelengvam darbui suteikti tam tikrą prasme. Mes dirbame ES piliečių labui, turime to nepamiršti. Dirbame ne tik finansų rinkoms, dirbame e, ne tik jų egoizmui, bet pirmiausia piliečiams. Kaip minėjau ankstesnį kalbėtų jūs pati, ponė pirmininkė, būtina suteikti rengiamą impulsą, kad būtų galima žengti tą naują kryptimį. Būtina taip pat vietos lygmenių imtis reikiamų veiksmų. Komisija spalio mėnesį e, kalbėjo apie būtinybę sustiprinti koordinavimą bei griežto taupimo politiko taikymą ir ieškoti konvergencijos šiuose sritise. E, efektyvi ekonomikos ir pinigų sąjunga yra reikalingas dalykas. Ir čia, manau, reikėtų pabrėžti tris dalykus. Būtina e, vykdyti geresnę priežiūrą e, visų politikų ir jų įtaką socialiniai sryčiai, taip pat pasinaudoti solidarumu, kuris yra numatytas, taip pat Sakoma, kad reikia socialinius partnerius, nacionalinius ir europinius įtraukti į diskusijas dėl Europos semestro. Čia dar darbo tebelieka daug. Buvo numatyta numatyti, numatyti naują dokumentą, tam tikrą duomenų surinkimą. Visą tai yra teigiamas žingsnis. Buvo pasirinkti tam tikri rodikliai, kurie e, turi galimybę geriau atspindėti socialinės pasiekmes ir makroekonominį disbalansą. Europos komisija pasiūlė ataskaitą įtraukti e, ankstyvo įspėjimo mechanizmą. E, Tuomet, e, pasinaudojant šiuo mechanizmu, galima bus lengviau numatyti egzistuojančias problemas. Socialinė politika, užimtumo politika ES 2020 arba Europos semestro programos užima ypatingą vaidmenį. Kaip minėjo ministras, e, kai matome, kad daug graikų nebėra socialiai apsaugoti, be abejo, mums visiems turi atsirasti klaustukų, mums visiems, ne tik graikams. Tai būtina nežengti žingsnio atgal, būtina eiti į priekį, kaip Europos parlamentas priemė rezoliuciją, kuri buvo mažiau ambicinga negu ta, kurią siūlė Europos komisija. Bet čia ne parlamento e, bėda, ne jų klaida. Jūs kalbėjote, kad būtina sutinkamai subalansuoti ekonominės ir socialinės politikas, kad būtų galima panaikinti skirtumus makronomikos ir socialinėje srityje tarp atskirų valstybių narių, eurozonoje ir kitur. Aš visiškai pritariu jūsų nuomoniai. Ir tikiuosi, kad nacionaliniai parlamentai kitose valstybėse irgi jūsų nuomoniai pritarė. Na, galiausiai rezoliucija buvo patvirtinta e, silpnesnė. Ir e, manau, kad makroekonominės pusiausvyros trūkumas yra nepakankamai įvertinamas. Taip pat, kalbant apie ES e, pasiūlytas e, gairias, reikia pasakyti, jog tai, kas buvo siūloma iš pradžių, nėra e, iki galo patenkinama. Ir uh, Aš manau, kad mes turime galvoti apie pozityvius aspektus. Europos parlamentas nori įtraukti tam tikrus papildomus rodiklius į tas gairias, tai yra socialinio pobūdžio e, rodiklius, apie tai galvoja taip pat ir Prancūzijos parlamentas. Tie rodikliai būtų susiję su e, benamiais, su orumą nepažeidžiančiu darbu, su prieiga prie e, sveikatos e, paslaugų. Aš manau, kad e, šie dalykai leistų konkrečiau atspindėti e, socialinę padėtį ES valstybėse. Pone Beres, beje, taip pat minėjo šitos aspektus. Mes vasario mėnesį toliau e, svarstysime šitos, e, šitos klausimus. Tad visų pirma, mes turime akcentuoti socialinę dimensiją Europos semestro kontekste. Manau, kad e, ši dimensija turi būti pabrėžiama ne tik tai tuomet, kai mes kalbėsime apie ekonomikos augimą, bet e, apskritai visais e, atvejais, nes e, tai yra esminio pobūdžio e, dalykas įgyvendinant ekonominę politiką. Mes šiame kontekste taip pat turime atsižvelgti ir į e, užimtumo kokybinius aspektus, į mokymasi visą, visą, per visą gyvenimą. Norėčiau taip pat paminėti čia E, mano Gutierės siūlomus rodiklius papildomus. Aš e, manau, kad e, galėtume taip pat prie jų pridurti dar ir kitų papildomų aspektų čia, tokių kaip pavyzdžiui nevienodas atlyginimas. Manome, kad reikėtų taip pat sustiprinti makroekonominio disbalanso stebėseną. Ta stebėsena turi būti daugia šalė, čia turi būti taip pat remiasi gerąją praktiką bei jos sklaida. Atsižvelgiant į e, eurozonos valstybių tarpusavio priklausomybę, turi būti stiprinami valdysenos aspektai šioje srityje. Aš manau, kad euro zonos ministrai galėtų e, ir ne tik finansų ministrai, bet taip pat ir užimtumo ar socialinių reikalų ministrai e, rinktis ir diskutuoti šitais e, klausimais. Be jokios abejonės. E, Europos parlamentas dirba šitais klausimais, taip pat tai, kas daroma pagal 13 straipsnį, taip pat yra labai svarbus indėlis, bet šiame kontekste turime taip pat dar kalbėti ir apie konkretų grafiką. Turime taip pat įtvirtinti Europos lygmenių stabilizavimo sistemą. Jis turi būti susijus ir su baziniu atlyginimu, ir su e, nedarbo draudimu. E, Prancūzijoje yra minimalus atlyginimas, kuris vadinasi, kurios trumpinimas yra SMIG e, prancūziškai. Tad e, manome, kad kažko panašaus reikėtų ir Europos lygmenių, nes e, Europos lygmenių įtvirtinus tokį minimalų atlyginimą, tai būtų uh, E, labai teigiamas signalas mūsų piliečiams. Aišku, mes turime atsižvelgti į tai, jog tie minimalus atlyginimai labai skiriasi atskirose valstybėse narėse. Rumunijoje jis yra visai kitoks negu Prancūzijoje. Tačiau e, e, turime galvoti čia apie tam tikras naujoves, nes seni receptai jau nebe pasiteisina, ponė Bereš labai konkrečiai komentavo šitos aspektus, būtent todėl e, prieš Europos e, parlamento rinkimus turime visais lygmenimis veikti, kad socialinė Europa būtų e, įtvirtinama, todėl kad socialinė dimensija tampa absoliučiai nebeišvengiamų dalykų. Dėkuoju. Dėkuoju, kad laikėtės kalbėjimo laiko. Ir e, noriu dar e, pridurti, jog jūs iš tikrųjų komentavote daug e, dalykų, kuriuos aš jau buvau e, paminėjus savo žanginėje e, kalboje. Jūs paminėjote taip pat e, minimalų atlyginimą, bazinį atlyginimą. Diskusijose galbūt mums reikėtų skirti atlyginimą ir pajamas kaip savokas, nes tai yra e, ne tas pats. Labai daug iš jūsų paprašė žodžio. Aš norėčiau paprašyti tų, kurie nori kalbėti apie ekonominės ir pinigų sąjungos socialinę dimensiją, laikytis e, mūsų taisyklių, nes mes galime skirti tik tai dvi minutės kiekvienam kalbėtojui, kad visi turėtų laiko pasisakyti. ir to būdu padaryti mūsų diskusiją turiningesnė. Na, o dabar žodis būtų Dominikūnė Gan iš Airijos parlamento. Pone Hanigan, jums dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Airija sveikina komisijos pasiūlymą įtraukti socialinę dimensiją į E, tuos socialinius e, rodiklius ir jūs, pirmininkė, minėjot, kad galima numatyti ir papildomų rodiklių. Dabar e, lapkritį ir gruodį mano komitete e, tie klausimai, komisijos pasiūlymas buvo aptarinėjamas. Mes pasikvietėm įvairiausių organizacijų, moterų organizacijų atstovų, tiesiog paklausėm jų nuomonės, kokių e, rodiklių reikėtų numatyti. Taip, suprantam, kad reikia riboto rodiklių skaičiaus, tačiau norėtume, kad rodikliai būtų susiję su lyčių lygybė, su vyrų ir moterų atlyginimais, kartu rodiklių, kuriais būtų galima įvertinti orumo nepažeidžianti darbą, kartu laikiną darbą, tai yra naujas fenomenas Airijoje. Tad mes pateikėm tam tikrų rekomendacijų komisijai tuo pagrindu ir tikimės, kad komisija pasigilins į tai. Tačiau čia svarbiausia, E, ką Europa turėtų veikti, tiesiog kokias priemonės numatytų tam, kad būtų pagerintų padėtį. Reikia iš tikrųjų rezultatų ir, ir tikrai dideli iššūkiai teikia. Labai ačiū. Ačiū už tokį konkretų pasisakymą ir tikrai ačiū už tai, kad paminėjot, ką jūs veikėt. O dabar žodį suteiksiu Italijos senatoriui ponui Gedinį. Atsiprašau, poniai Gedinį, poniai senatoriai. E, Italijos demokratų partijos senato, senate atstoviai. Dvi, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai, kad e, ne, sutaupytume laiko. Aš visiškai Pritariu tai, ką sakėte savo žanginėje e, kalboje, taip pat e, pritariu tam, ką sakė ponė Orua iš Prancūzijos parlamento socialinių rodiklių įtraukimas, paskui, aišku, tie rodikliai gali būti dar patobulinti, turi, turi būti e, įgyvendinamas. Manau, kad tai yra labai svarbu ir turime įtraukti tokius rodiklius kaip e, lyčių lygybė Turime atsižvelgti taip pat į amžių, nes tai leistų geriau išsiaiškinti krizės poveikį ir taip pat geriau suprasti, kokiu e, makroekonominio stabilizavimo priemonių reikia įvairiems visuomenės sluoksniams. Aš e, manau, kad e, turime dirbti greitai, e, siekdami per tuos rodiklius išsiaiškinti, kokios galėtų būti makroekonominės strategijos siekiant e, stabilizavimo. Ir e, be kita ko finansinio stabilizavimo bei e, siekiant biudžeto pusiausviros, žinome, jog kai kuriuose valstybėse dėl biudžetinių ir finansinių problemų atsirado tokių socialinių problemų, kurios kelia didelę grėsmę žmonių gyvenimo lygiui viena vertus, kita vertus e, kelia grėsmę ir ekonomikos atsigavimui. Man kyla klausimas, ar. Ar e, komitetas mano, ar reikėtų įtraukti e, socialinės nuostatas į ekonominius ar fiskalinius susitarimus. E, siekiant e, užtikrinti ekonomikos e, augimą. Galbūt e, reikėtų taip pat čia pagalvoti ir apie tam tikras specifines priemonės, pavyzdžiui, jaunimo garantijų srityje galbūt reikėtų labiau atsižvelgti į e, tam tikrus e, ekonominius e, apribojimus ir turiu galvoje būtent tas sutartis, kurias ES yra pasirašiusi ar, ar ruošiasi pasirašyti. Dėkuoju. Richard Fargo, dvi minutės. Taip, labai malonu buvo klausytis Graikijos e, atstovų pasisakymų. Dabar, kodėl mes šiaip negalim žengti į priekį? Kai e, e, leidžiamos tam tikros direktyvos e, socialinių klausimų srityje, tai atsiranda daugybė priešiškų balsų, kad sakančių, kad kit, valstybių narių tradicijos tokios ir tokios ir todėl nieko negalima pajudinti. Tačiau uh, Kita vertu, dabar matom, kad viso to rezultatas e, mažiau darbo vietų be visa kita. Kol nepakeisim valstybių narių e, nuomonės, tikrai ne, nieko nepasieksim. Labai ačiū už tokį trumpą ir aišku pasisakymą. Kipro, e, Kipro parlamentinės asamblėjos atstovas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 minėtą aptarinėjimą programą e, būtų sunku įgyvendinti. Be visa kita dar ir dėl to, kad mes dar nenusistatėm tvirto pagrindo, kaip įveikti e, krizę. Tad e, mes esam pakliuvę į savotišką uždarą ratą Viena vertus didėja skurdas, socialinė atskirtis, kartu nedarbas pasiekia e, rekord, e, rekordą, rekordinius lygius e, eurozonoje, tam tikrose valstybėse narėse konkrečiai. 50 procentų jaunimo neturi darbo, Kartu 13 metais labai sumažintos e, socialinės išmokos, o e, situacija nepradės stabilizuotis tik e, po 14 metų, 15 metų pradžioje. Tad daug žmonių susiduria su sunkumais išmokėdami skolas Taip, reikėtų numatyti dar papildomų socialinių rodiklių, tačiau reikėtų aiškiai nustatyti, kokiu rodikliu reikėtų numatyti. Pirmiausia, reikėtų kovoti su nedarbu, užtikrinti geresnį jaunimo užimtumą, ne vien e, centriniu, tačiau vietos lygiu. Pagaliau reikėtų atkurti produkt, e, produktivumą kartu į konsultavimosi procesą reikėtų įtrau, aktyviau įtraukti socialinius partnerius, reikėtų skatinti e, kolekty, dėrybas dėl kolektyvinių sutarčių ir kovoti su socialinė atskirtimi. Ačiū. Dabar Andrijos Sirkas, Europos parlamento atstovas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinu kolegas atvykusius iš nacionalinių parlamentų. Džiaugiuosi, kad mums tenka galimybė šiandien kalbėti apie ekonominės ir pinigų sąjungos socialinę dimenciją. Aš manau, kad tai yra ta erdvė, kur vyks svarbiausia kova dėl ES ateities, socialinis modelis ES, E, nuolatos buvo vargšė giminaitė, vargšas giminaitis e, tos e, Europos politikos. Mes sekėme labiau ekonominės politikos um, logiką. Tai buvo šlovingo epocha, Žako Deloro epocha. epocha. Ir Paskui sekė plėtros etapai, kurie dėja nebegali vykti taip, kaip vyko. Koordinavimo metodas parodė savo silpnasias pusės. Matome, kad kai kur darbo užmokestis yra ypač mažas, turime socialinius standartus, kuriems neskiriama pakankamai dėmesio. Be abejo, reikia gerinti ES konkurencingumą, kad būtų galima atremti tą krizę, su kuria susidūrėme. Be ekonominės valdysenos e, matome kad e, jeigu nebus užtikrinta socialinė valdysena, ekonominės valdysenos užtikrinti nepavyks. E, dabar reikia parodyti, kad ekonominės politikos ar vieningos rinkos negalės būti sukurta tol, kol neatsiras panašių socialinių standartų visoje Europos Sąjungoje visą tai būtina, kad Europa nesuskiltų į dvi Europas. Vienoje Europoje būtų darbo, kitoje Europos dalyje būtų pigios darbo jėgos. Tai būtų neteisinga, gerbiami kolegos. Turime to mūšio nepralaimėti, turime padaryti viską, kad ES išliktų. Ar ko, Lajonan, kolega iš Suomijos, žodis jam. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjusias savaitės girdėjom nemažai kalbų, kuriuose buvo vardėmos didžiausios dabartinės Europos problemos dėl būtent biudžeto e, socialinių, e, tai yra biudžeto sumažinimo, lėšų sumažinimo. Ir pasižiūrėjusi Graikiją, tai tikrai e, daug dar ką reikia nuveikti, yra bals, taip, yra, yra šiaip jau poreikis teikti paramą, tačiau e, su tuo susijusios tam tikros sąlygos. Kita vertus, vėlgi iš tikrųjų reikėtų numatyti tam tikrą pagalbą, paramą tam, kad būtų galima skatinti ūkio atsigavimą, ūkio augimą. Ir kita vertus, reikėtų nenuleisti dėmesio e, ir nuo socialinių klausimų. Kitas svarbus dalykas yra e, neda, ne, nedarbo lygiai ES valstybėse. Labai per ateinančius rinkimus taip e, partijos iš tikrųjų e, norės paramos ir mes turėtume numatyti uh, mechanizmus skatinančius augimą. Na. Merci, madame la. Kolega Tomas man, ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš turiu klausimą ponui Vrūcis. Praėjusią savaitę mes turėjom E, kal, galimybę kalbėti su ministru pirmininku Strasbūre, Graikijos ministru pirmininku. Tai buvo tikrai gera proga. Mes išgirdom daug e, naudingos informacijos. E, beje, Graikijos ministras pirmininkas buvęs Europos parlamento narys. Ir norėčiau grįžti prie to, kas buvo pasakyta tada kad e, buvo e, kalbama apie socialinį modelį, kuris vis dėlto e, dar iki galo neįgyvendintas ir buvo pasakyta tai, kad tą modelį reikia dar tobulinti. Taip, dabar EBPO patvirtino, pateikė tam tikrą informaciją apie tai, kaip socialinis modelis įgyvendinamas buvo jūsų šalyje. E, kartu e, kitos valstybės narės e, atsižvelgia į reformas, kurias jūs jau dėgiat. Klausimas toks, ar kai trojka dabar numato tam tikrus dalykus, kuri, kurių, kuriems netaikom, ar, ar galima kalbėti apie tam tikrą demokratinę kontrolę. Toliau, Kitas klausimas dėl būtent e, paramos e, suteiktos jūsų šaliai 6 milijonai milijardai e, eurų. Ar galėtumėt atsakyti, ar jaučiamas tam tikras poveikis štai šitos paramos, ar turit konkrečių apčiopiamų rezultatų? Toliau, trečias klausimas. Dabar vyksta, matom, kad e, aršėja dešiniosios jėgos. Kokių padarinių turi tai jums? Mums lieka trys kalbėtojai, sąrašą kalbėtojų baigsim. Dabar pasisakys Augustin Mizet Love. Atsiprašau, kad sako pirmininkė, kad turbūt neteisingai ištariu jūsų pavardę. Prašom, kolega, iš Lenkijos senato. Proszę Państwa, Polska z zainteresowaniem. Dėkoju. Ponios ir ponai. Lenkija žvelgia į Europos komisijos iniciatyvas su dideliu susidomėjimu. Lenkija nepriklauso eurozonai, e, neturime informuoti savo socialinės apsaugos schemų krizės metu, nes Mes nuolatos tą darbę, mes jas tobuliname ir tų žingsnių dėka mums pavyko išvengti tos didžiulės krizės. Tačiau be abejo turime tam tikrų abejonių, galbūt šios iniciatyvos pasibaigs naujų kriterijų sudarimu e, tiems, kurie nori prisijungti prie eurozonos. Mes kol kas nežinome, Ar tai iš tos iniciatyvos kas nors išeis? Ar nenutiks taip, kad bus sukurta dviejų ar trijų greičių Europą? Ir e, čia be abejo yra susirūpinimą kelintis dalykas, kuris yra užfiksuotas, kurio tiksliau nėra už, užfiksuota mūsų sutartyse. Jeigu norėtume daryti tam tikrus žingsnius, gali tekti keisti Europos sutartis. Lenkijai siūlymai gali būti priimtini tik tada, jeigu bus numatytos naujos priemonės ir jeigu tie rodikliai bus aiškus ir atitinkantis nudienos realijas. Ši dimencija turi būti išplėtota. Būtina iškoti konvergencijos tam tikrose srityse Manome, kad mūsų konkurencingumas gali nukentėti nuo pernelyg didelio reguliavimo ir tai reiškia, kad būtų prarandamos darbo vietos. O tai būtų labai prieštaraujantis samkam sprendimas. Na, o kai dėl tikslų, dėl Lenkijos tikslų, norėčiau pasakyti štai, ką viena vertus mes laukiame tos iniciatyvos su didelė viltim, o tačiau kita vertus e, suprantame, kad reikėtų elgtis labai atsargiai, tačiau apskritai e, Lenkija norėtų aktyviai dalyvauti šitą procesuose. Ačiū, pirmininkė dėkoju. Filip Buliau. Prašau, žodis jums. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Man atrodo, kad yra akivaizdu, jog socialinė dimensija turi būti įtvirtinama pinigų ir ekonominėje sąjungoje. Tačiau kita vertus, aš manau, kad mes esam nepakankamai ambicingi ir, aišku, turime taip pat galvot e, ir apie kitas perspektyvas, kurios galėtų sustiprinti konvergenciją. Turime, mano nuomonė, siekti, kad rodikliai e, būtų taikomi ir kaip papildomi rodikliai ir kad jie taptų vis labiau privalomi. Kadangi mes gyvename socialinės rinkos ekonomikos sąlygomis, turime galvoti apie įmonių konkurencingumą konvergencijos e, procese, būtent e, todėl ta mintis, pagal kurią turime akcentuoti įmonių socialinę atsakomybę e, apskritai visų įmonių socialinę atsakomybę. Ir jeigu norime būti proaktyvus šioje srityje, tai e, turime būtinai siekti gilesnės e, konvergencijos. Aš manau, kad e, nacionalinių parlamentų lygmenių mes turime diskutuoti apsis, apie subsidiarumo ribas. Galbūt e, Europos parlamente yra suprantama geriau, kad reikia daugiau Europos, bet aš e, žinau, kad kai kuriais atvejais tai sukelia problemų nacionalinių lygmenių. Bet kuriuo atveju turime E, renkti konvergencijos įgyvenimo mechanizmus, tačiau reikia, kad jie būtų labiau privalomo e, pobūdžio ir kad čia būtų remiamasi tokiais e, socialiniais kriterijais, kurie leistų tam tikriems sektoriams vis labiau artėti prie mūsų siekiamų tikslų, siekiant be kita ko vengti ir socialinio dempingo. Dėkuoju, Karima Dėly, Europos parlamentas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visi sutarė, jog reikia stiprinti socialinį aspektą, socialinę dimensiją pinigų ir, ekonomikos, ir ekonominėje sąjungoje. Tačiau mes tai, tai sakome, tai kartuojame jau penkis metus ir praėjus tiems penkeriems metams ta dimensija netampa uh, E, prioritetu nei taryboje, nei Europos komisijoje. Tad mano klausimas, kaip mes užtikrinsime, kad toliau būtų daroma pažanga ir kaip užtikrinti, kad ta socialinė dimensija taptų tikru prioritetu. Tai čia yra pirmas klausimas. Antras e, klausimas. Jūsų pranešime, ponė e, Beres, e, beje, jūsų pranešimas e, yra puikiai parengtas. E, pranešime kalbama, jog e, su krize bandoma susidoroti tik tai e, per e, ekonominės ir finansinės priemonės. Ir prieš kurį laiką jūs sakote, jog jau atėjo laikas, ir beje, Graikijos ministras apie tai sakė, jog mes turime galvoti apie išmaniosius sektorius, apie e, energetikos e, sektorių, apie e, socialinės inovacijas taip pat. Ir aš manau, kad Europos parlamentas galėtų pateikti naujų pasiūlymų, kuriuos galėtų paremti ir nacionaliniai parlamentai šitais klausimais. Tačiau mes matome, kad tokie pasiūlymai galbūt prieštarautų su kai kuriais Europos komisijos ar tarybos sprendimais. Aš noriu pasakyti Graikijai kaip pirmininkaujančiai valstybei. Jūs sakėte, jog nėra stebuklingo recepto, kad būtų užtikrinamas ekonomikos augimas. Jūs sakėte, jog yra laukiama ekonomikos augimo. E, Tartautinis valiutos fondas jau pasakė, jog šiais metais galbūt nebus ekonomikos augimo. Tai ką mes galime e, pasakyti piliečiams, Europos piliečiams? Nėra augimo ir nieko nebus, ar vis dėlto mes galim kažkokiu alternatyviniu pasiūlymu teikti ir eiti į priekį? Dėkoju mes jau truputį vėluojame, tačiau kadangi du kartus buvo pateiktas klausimas asmeniškai Graikijos ministrui, tai aš jam duodu žodį dabar keturioms minutėms. Dėkoju. Pradėsiu nuo atsakymų į paskutinį klausimą. Norėjau užtikrinti, kad Graikijos vyriausybė viso šio laiko tarpiu metu metu neketina sėdėti rankų sudėjus. Mes, kaip Graikijos vyriausybė, kovojame už tai, kad Graikijoje situacija pasikeistų. Daug kas pasikeitė. Galėčiau detaliau apie tai pakalbėti. Bet kai dėl ekonomikos saugimo, savo įvadinėje kalboje aš sakiau, kad mes sumažinome prekybos balansų deficitą. Taip pat yra numatyta, kad 2014-aisiais Graikija nuo recesijos pereis prie ekonomikos augimo. Tai yra labai svarbus dalykas. Aš tą jau sakiau savo pasisakymę, mes be viso kito dar sukūrėme ir tokį pirminį perviršį. Tai yra atliktų struktūrinių korekcijų ir reformų rezultatas, kurių ėmėsi Graikijos vyriausybė. Mes tiesiog nelikom sėdėti nieko neveikdami. Mes tikrai aktyviai kovojame, kad ekonominė situacija mūsų šalyje pagerėtų. Atsakydamas į kitus klausimus susijusius su reformomis, norėčiau pasakyti štai ką. Dėkuoju pirmiausia už klausimą. Ir norėčiau pasakyti, kad Graikijoje pastaraisiais metais mes gyvenome reformų ritmu. Jos buvo tikrai būtinos, pritariu tam. Tačiau turime neužmiršti, kur yra problemų šaknis, nes problemų buvo ne tik struktūrinės, buvo kitokio pobūdžio problemų. Pereikim prie Graikijos. Darbo rinkoje buvo numatyta per nelik daug kartais gazinančių apribojimų. Mes tai pakeitėme. Mes e, turime drąsos tai padaryti, kai dėl minimalaus darbo užmokesčio Esu užimtumo reikalų ministras ir galiu pasakyti, kad mes įdėgėme socialinės apsaugos mechanizmą, kuris užtikrina minimalę socialinę apsaugą ir sutarėme dėl minimalios saugos, kuri nuolatos auga. Įvyko pernai reikšmingas įvykis turizmo srityje E, buvo pasirašyta kolektyvinė sutartis, kur darbo užmokės minimus buvo pirmą kartą po penkių metų pakeltas. Taigi buvo reiškinių, kurie vyko prieš krizę, kurie vyksta dabar. Mes ėmėmės priemonių, kurias vadiname artemis. Mes bandėme spręsti problemas iš esmės, pirmiausia, kovoti su nelegaliu nedarbu. Mes norime kovojome su nelegaliu darbu, su nedeklaruotu darbu ir paskui e, ėmėmės tolesnių žingsnių, ėmėmės priemonių prieš darbdavius, kurie e, bando nelegaliai susirasti darbuotojų ir ta kova davė savo rezultatų. Dėl to Graikijos konkurencingumas išaugo. Buvo numatyta 15 procentų pagerimas, mes pasiekėme 21 procento rezultatą. Tai yra konkretūs dalykai, kur pasiekimų jau yra. Nedarbo procentas stabilizavosi. Graikijos statistikos agentūra ir Eurostatas tai pastebėjo taip pat. 27,2 procentai pirmo ketvirčio metu, 27 procentai antro ketvirčio metu. 14 metais šiemet ketiname sulaukti nedarbo sumažėjimo. Mes iš tikrųjų pasinaudojame maksimaliai visais Europos fondais. Ir iš tikrųjų panaudosime viską iki paskutinio euro iš fondo kovai su nedarbu. Man tenka e, galimybė jam vadovauti. Mes gavome 6 milijardus eurų, kuriuos tikrai panaudojome. Pirmininkė, ačiū. Dėkuoju visiems pasisakiusiems. Ne, įsimsiu diskusijos apibendrinimo. Paskui plenarėme posėdėje galėsiu tai padaryti. Aš manau, kad uh, sugebėsiu tiksliai atspindėti visų mintis. Ir man visada džiugu yra dalyvauti diskusijoje ir pamatyti, kad tą pačią temą kiekvienas gali pasakyti skirtingų idėjų. Pone ministrė, linkiu sėkmės diskusijose EPSCO šiuo, dėl šių visų klausimų, dėl rodiklių, dėl eilės kitų klausimų ir dėl sėkmės diskusijose dėl ekonominės ir pinigų sąjungos. Merci de ces applaudissements. Ačiū už tos aplaudismentus. Ir dabar norėčiau pradėti antrą mūsų posėdžio salį, todėl kviečiu prezidiumą su dabar, su, su kitais ekspertais dabar pasikeisti vietomis. Tribune, euh, monsieur Salomon, euh, du vice-président de la... Ponas Salomon yra Rumunijos parlamento socialinių reikalų pirmininkas. Ponas Blaha iš Slovakijos parlamento ir Kolega Sergio Gutierrez prie to yra Europos parlamento pranešėjas. Prašom. Chers collègues, euh, nous reprenons nos, nos travaux. Brangus kolegos, teskim darbą ir mm, ačiū e, trims prelegentams, kurie prisijungė čia, mm, susėdo šalia manęs. Ir toliau mes e, kalbėsim kitais klausimais, būtent e, kiek socialinė dimensija susijusi su ūkio atsigavimo priemonėmis, kiek ji padės e, jaunimo užimtumui, kartu prisidės prie pensijų sistemos. Ir labai trumpai dar paminėsiu, kalbant apie garantiją jaunimui. Tai kol kas 17 valstybių narių Europos komisijai pateikė galutinius planus, kuriuose numatomos priemonės, kaip įgyvendinti e, garantiją jaunimui. E, tai yra būtent sausio 15 dienos situacija buvo. Ir dabar tiesiog e, bus galima įvertinti kiekvienos šalies planus, kiek jie yra tinkami Šiaip jau parlamentas rėmė e, visą šitą procesą, buvo atsižvelgta kartu į Europos vadovų tarybos rekomendacijas ir parlamente buvo pasakyta, kad e, garantija jaunimui turėtų būti finansuojama iš Europos socialinio fondo, kuo daugiau iš jo finansuojama. Būtent e, E, tokia dvasia pasisakė parlamentas apie garantiją jaunimui. Tad kalbant apie ūkio atsigavimą ir kartu nedarbo klausimus, tai čia pastebi, pastebimi labai dideli skirtumai nedarbo prasme ES ir tie skirtumai dar padidėjo turiu galvoj pirmiausia jaunimo nedarbą. Tad turim konkrečių skaičių, į kuriuos negalima kreipti dėmesį, kai kasmet įvertinama ūkio padėtis. Tad e, kaip tik e, tiems visiems klausimams mes ir paskirsim šią antrąją e, sustikimo dalį. Bet pirmiausia, suteiksiu vėlgi žodį Graikijos Graikijos parlamento e, socialinių reikalų komisijos pirmininkų žodį. Labai ačiū, ponia Beres. Ačiū dar kartą už tai, kad pakvietėt. Aš galiu pakartoti tai, ką jau sakiau, kalbėdamas prieš tai. Deja, deja, Graikija ir toliau pirmauja jaunimo nedarbo srityje kartu su Ispanija mes pirmaujam kabutėse. Ir apskritai valstybės, e, Europos pietinės valstybės narės e, šiaip jau yra tos, kuriuose jaunimo nedarbas yra didžiausias. Mes, aišku, kovojam su šituo reiškiniu, tačiau e, pasiekti rezultatai kol kas labai jau menki. Tad nu, pasinaudodami dabartinės priemonės ir mechanizmus e, kovodami su jaunimo nedarbu, tai vargu, tik tai vienu procentu per metus galėtume nedarbą sumažinti. To aiškiai nepakanka. Todėl mes e, tikrai neturėtume pamiršti to, e, kokia ateitis laukia jaunimo, e, kai yra toks didelis nedarbas. Tad iš ties, iš ties klausimai yra labai rimti, ypač pietinėms ES valstybėms. Tad galiu pakartoti tai, ką sakiau, kalbėdamas prieš tai, kad neužtikrinę e, ūkio augimo, bent jau 3 procentų ūkio augimo neįmanoma veiksmingai kovoti su jaunimo nedarbu, turint, turint štai dabartinę programą, kurią e, tai galima palyginti su, savo, su aspirinu, kuris būtų naudojamas gydyti vėžį taip, aspirinu galima būtų pagerinti e, tam tikrą patologiją, tačiau vis dėlto nepakanka tam, kad tikrai išrautume blogą šaknis. Tad e, neturint ūkio augimo, programos, e, kurią būtų galima pasiekti ūkio augimą iki 5 procentų. Neturint tokios programos tikrai nepasieksim įspūdingų rezultatų kovodami su jaunimo, ypač jaunimo nedarbu. Toliau, dėl pensijų planų, pensijų sistemų. jeigu dabar būtų nuspręsta sumažinti, sumažinti atlyginimus e, ir kartu sumažinti įmokas į pensijų fondus, tai tokiu būdu būtų galima kalbėti apie savotišką baudimą tam tikrų gyventojų. E, ta, tas pasakytina apie jaunimą ir kartu pasakytina apie vyresnio amžiaus žmonės, kuriems tokie sumažinimai iš tikrųjų ne, tiesiog ne, ne, nepadėtų, neleistų išgyventi. Tai reikštų savotišką baudimą tų žmonių, žmonių, kurie e, visą savo gyvenimą dirbo, tik, e, kaupė pajamas ir, ir po to e, tiesiog sulaukė senyvo amžiaus, nebegali išgyventi. Čia iš tikrųjų negalima kalbėti apie apie mm, civilizuotas priemonės. Tad e, pensijų klausimas e, irgi turėtų būti sprendžiamas kitaip. E, Europos parlamento lygių, Europos Sąjungos lygių reikėtų siekti, kad būtų užtikrintas tam tikras pragyvenimo minimumas, kuris e, užtikrintų e, orų gyvenimą žmonėms, kurie dirbo visą gyvenimą. Labai ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū už tokį aišku pasisakymą ir tikrai gera įžanga į mūsų tolimesnės diskusijas. Dabar suteiksiu žodį ponui Adrianui Solomonui, e, Rumunijos parlamento socialinės apsaugos ir darbo komiteto pirmininko, pirmininko pavaduotojui. Jis e, pakalbės apie e, augimo e, socialinius aspektus, būtent augimo, kuris numatytas Europos semestre. Jums skiriu dvi minutės žodį. Doamnelor și domnilor deputați și invitați, sunt onorat să pot... Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmieji parlamento nariai, man tikrai tenka didelė garbė šiandien e, dalyvauti šiuose diskusijose. Aš savo pasisakymą suskirščiau į keturias dalis. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie užimtumą ir labai trumpai apžvelgsiu socialinę e, ir ekonominę krizę savo šalyje ir po to įvertinsiu e, priežastis tos krizės ir kodėl ji tiek ilgai užtruko, po to įvertinsiu politikos priemonės, kuriomis buvo siekiama sušvelninti krizės padarinius ir galiausiai išsakysiu savo požiūrį, Rumunijos požiūrį į tai, e, kaip būtų galima pagerinti ekonominę padėtį. Pirmiausia, socialinis krizės poveikis. Taip galima kalbėti, kad e, didelis nedarbas, ypač jaunimo tarpe, labai e, skurdo atveju e, didėja, kartu didėja atotrukis tarp šiaurės pietų, rytų vakarų valstybių, kai kas, kai kas tiesiog kartu e, mokestinės e, pajamos, e, kitos, tai yra socialinės išmokos netolygiai pasidalyjamos. Ir visa tai tikrai gali turėti rimtų struktūrinių padarinių ir galiausia tai gali ilgainiui paveikti, neigiamai paveikti ūkio augimą. Tad tokie bendrais bruožais socialiniai krizės padariniai. Tad galim kalbėti apie gana, e, gana e, tokius e, niūrius, niūres perspektyvas, nes reikia atsižvelgti į ekon, ūkio atsigavimo ūkio atsigavimo lygio ir kartu padėties darbo rinkoje, tai šiuo požiūriu tikrai situacija ne, nepagerės pagaliau, kaip jau sakiau, yra labai didelių skirtumų ES. Todėl kyla rizika, kad gali kilti didelė politinė krizė ir kartu e, netolygumų, neligybės e, didėjimas e, išjudina tam tikras politinės jėgas, kvestionuojama ES, šiaip jų ateitis, Kartu čia paminėtinas darbuotojų laisvas judėjimas. E, yra balsų, e, kurie norėtų e, šiaip jau susiaurinti būtent laisvo darbuotojų judėjimo teisės. Tai vienas dalykas. Toliau, socialinės ir ūkio krizės rimtumas. ES valdyba, val, valdysena prieš krizę buvo daugiausia sutelkta į fiskalinę discipliną e, ir kitus grinai tokius e, makroekonominio stabilumo mechanizmus. Tačiau e, tai nepasiteisino, nes antai kainų stabilum, stabilumo neužtenka tam, kad garantuotum mikroekonominį stabilumą. Ir vėlgi buvo betodairiškai laikoma, laikomasi Mastrikto doktrinos. Na ir dabar čia buvo e, galima, dabar, viso, dabar kalbama apie valstybių skolos krizę. Ir e, buvo daroma korekcijų e, privačiajame ir kartu viešajame sektoriuose, tačiau dėl to kilo tiesiog ūkio augimo stagnacija. Ir dėl to ES atsirado labai daug didelė takoskira. Tad mes iš tikrųjų vėlgi žengiam e, japoniško tipo defliacijos keliu ir dėl to ūkis stagnuoja Europos Sąjungoje šitos krizės e, rimtumas e, toks, kad e, vis dėlto nepakako, nepakako, tai yra tos priemonės, kurių buvo imtasi, buvo nepakankamos. Ir tokiu būdu mes dabar išgyvenam šiaip jau kur kas gilesnę krizę negu ta, kuria, kuri buvo patirta praėjusio šimtmečio ketvirtajame dešimtmetyje. Trečias dalykas - tai priemonės, kurių buvo imtasi norint sušvelninti krizės padarinius. Politikos priemonės, kurių buvo imtasi ūkiui skatinti, buvo grindžiamos tokia mintimi, kad e, užimtumas susijęs su rink rinkomis, tačiau vis dėlto nebuvo pakankamai užimtumo politikos priemonių įdėkta. ES politika buvo sutelkta e, darbo rinkos struktūrinės reformas, tiesiog e, atsižvelgiant į rinkos poreikius, į darbo rinkos mobilumą, į e, kolektyvinės dėrybas tam, kad būtų galima nustatyti kitais būdais e, atlyginimus ir kartu buvo dėgiamos priemonės stimuliuojančios žmonės grįžti į darbo rinką. E, trojka, Europos Sąjunga, e, Europos e, ir Centrinis bankas tiesiog primetė tokias priemonės Rumunijai. Ir buvo tiesiog minčių, tarsi dabar, dabartinė ta ūkio recesija, tai buvo savotiškos atostogos darbuotojams. Tačiau ir tos priemonės iš tikrųjų uh, nepasiteisino, nes e, dabartinis nedarbas yra cikliško pobūdžio, jis tiesiogiai susijęs su tiesiog ūkio stagnavimu jis nėra tiesiogiai susijęs su struktūrinėmis, e, tai yra struktūriniais pokyčiais. Na, o dabar tai, kad mažinami e, atlyginimai ir kiti dalykai, tai iš tikrųjų e, irgi pakerta e, ūkio atsigavimo priežastis. Produktivumo didinimas duos tik tai rezultatų tada, kai atsiras paklausa paslaugoms ir kai bus reformuojamos socialinės apsaugos programos, kad jos paskatintų, paskatintų darbuotojus ieškoti darbo, tačiau jos negarantuoja tiesiog pačių darbo vietų. Ketvirtas dalykas - naujas ekonominis modelis. Jo mums tikrai reikia ir ES lygių reikia imtis iniciatyvų tam, kad uh, E, būtų galima užtikrinti ekonominės pinigų sąjungos socialinę dimensiją, numatant vadinamąją rodiklių švieslentę, įtraukiant papildomus rodiklius, kartu numatant priemonės, kuriomis būtų galima padėti vidutinėms ir mažosioms įmonėms. Uh, Tačiau vien tų priemonių nepakaks, norint užtikrinti tvirtą ūkio atsigavimą ir deramai kovoti su nedarbo problema, nes e, visos tos e, priemonės e, iš tikrųjų susijusios su drausmės taupimo politika nes e, tam tikrai tyrimai parodė, kad e, tam tikros priemonės vėlgi prisidėjo prie netoligumo, e, tiesiog nevienodų sąlygų dar paaštrėjimo, dėl to sumažėjo paklausa ir dėl to sulėtėjo ūkio augimas, atsirado daugiau skurdo. Tad ES tenkantis iššūkis tiesiog sumažinti takoskirą, atotrukį tarp e, valstybių narių ir kartu e, atotrukį tarp atskirų vienos šalies regionų. Tai kol kas priemonės pasiteisino dideliems kreditoriams, bankams, e, ir kita vertus nedavė didelisnės naudos e, vidutiniams piliečiams. Tad mums reikėtų kitokio ekonominio modelio, kuriuo būtų galima pasiekti tikro, realaus ūkio augimo, sumažinti netolygumus, paskatinti investicijas į privatų viešąjį sektorių. Ir labai svarbu, kad mes vėlgi ekonomikoje atkurtume demokratiją, tiesiog e, kad, būtų, kad ūkis tarnautų visuomenės interesams ir kad vis, būtų priimami sprendimai, kurie išeitų į naudą plačiai visuomeniai. Reikėtų kartu didesnės disciplinos rinkoms kad e, visuomenė vėlgi galėtų e, kontroliuoti ir stebėti rinkas. Tad e, krizės. Tad vėlgi krizės padariniai savotiškai susiję su tuo, kad buvo labai griežtai laikopasi Mastrikto sutarties nuostatų. Tačiau reikėtų vėlgi uh, daugiau didesnis dėmesys skiriamas darbo rinkos e, lankstumui, užuot e, darbo rinkos stabi, rinką stabilizavus. Tam, kad būtų galima pasiekti ūkio augimą, reikia naujo ekonominio modelio, kuriuo būtų didesnis dėmesys skiriamas geresniai darbo rinkai ir e, netoligumų sumažinimui. Euh, la parole à Lubos euh, Blaha, président de la Ačiū. Kolegai iš Slovakijos žodis ponui Lubos Blaha. Jis pristatys jaunimo garantijų e, klausimą. E, Ďakujem, ďakujem pekne. <clears throat> Ctené kolegyne, eh, kolegovia, srdečne. Ačiū, gerbiami kolegos. Ačiū. Man užtikėta proga pasisakyti šią temą. Leiskite pradėti nuo keletų faktų dėl užimtumo Slovakijoje ir dėl mūsų socialinių programų. Tai bus pirma mano pasisakymo dalis. Antroje dalyje kalbėsiu apie alternatyvias programas, kurios galėtų padėti ES spręsti socialinės problemas. E, reikia pasakyti, kad užimtumas buvo viena iš didžiausių socialinių problemų. Dabar 13,5 procentų siekia nedarbo procentas. Jaunimo nedarbas siekia 35 procentus. Jeigu e, pažvelgtume, e, jis siekia 14 procentų, jeigu skaičiuotume ir tuos jaunuolius, kurie mokosi. E, Kovoti su nedarbu yra mūsų svarbiausiasis prioritetas. Turime nacionalinį planą jaunimo garantijoms įgyvendinti Slovakijos Respublikoje. Pagal mano turimą informaciją jau pradėjome konsultaciją su Europos komisija dėl šio klausimų. Kova su nedarbu davė jau pirmųjų rezultatų, nes buvo pasiremta Europos Sąjungos specialiais fondais. 17 milijardų eurų buvo panaudota tam, kad būtų galima sukurti 12 tūkstančių darbo vietų. E, Bet per vienų metų laikotarpį mes finansavome tuos darbdavius, kurie suteikė darbo vietas jauniems žmonėms iki 29 metų. E, kur, tokiems žmonėms, kurie ir buvo ilgalaikiai bedarbiai. Vyriausybė nusprendė e, leisti darbuotojams nemokėti socialinių mokesčių, kurie įdarbina tokius žmonės. Mes taip pat remiame aktyvę įdarbinimo politiką ir mes atsižvelgėme į metinio augimo rodiklius, vertindami situacijos šios rytyje. Mes manome, kad mūsų priimtos priemonės buvo taikomos jau daugelį metų, o nedarbas tebelieka aukštas. Kokios to priežastis? E, Slovakijoje nedarbas yra struktūrinė problema, kadangi visą tai dar papildo ir krizės pasiekmes. Yra trys svarbiausios priežastys nedarbo Slovakijoje. E, nesutinka darbo rinkos poreikiai ir e, mokymo poreikiai, parengiami netos ryties specialistai. E, taip pat reikia informacijos universitetų lygmenių daugiau apie darbo, rinkų, apie darbo rinkos poreikius. Mes taip pat žengėme tam tikrus žingsnius, bandydami suteikti praktikos, praktinių žinių studentams ir vidurinio, vidurinėse mokyklose vėsiaukosiems žmonėms. Antroji nedarbo problema e, yra štai kokia. E, Bratislavoje tik 17,5 procentų siekia jaunimo nedarbas, arba 43 procentus jis siekia Slovakijos rytuose, tai yra tikra katastrofa. Būtent dėl to reikia Slovakijai Europos struktūrinių fondų pagalbos, reikia to, kad galėtume užtikrinti socialinę sanglaudą. Tai tos ta neligybė yra didžiulė problema, tai trukdo E, plėtoti vairius projektus, būtina gerinti infrastruktūrą šalyje, tai tam irgi reikia Europos fondų. 7,5 procentų sudaro nacionalinės mažumos, jos gyvena Slovakijoje ir e, tų žmonių yra daug nedirbančių. Ir trečioji priežastis, labiau politinė, yra prasta socialinė situacija ir nedarbo problemas buvo sukeltos socialinės ekonominės strategijos. Buvo remiamasi pigia darbo jėga, mažais mokesčiais ir buvo ribojamos darbuotojų teisės. Nuo 2004 metų Slovakija yra geras pavyzdys, ne, kur buvo negyvendinamas neoliberalus modelis. Ir vyko dalinė privatizacija pensijos sistemų. Dabar e, turime paminėti ir e, per nelik didelės lengvatas sutelktas darbdaviams, tuo tarpu, kad darbuotojai jų negavo. Visa tai, manoma, turėjo motivuoti e, darbdavius sukurti daugiau darbo vietų, bet taip neatsitiko, nedarbos tebėra tikrai didelis. Lankstumas yra vienas iš dažniausiai dabar minam, minimų žodžių. Tačiau viskas baigėsi tuo, kad laisvę turi tie, kurie spekuliuoja ir kurie ieško pigios darbo jėgos. Slovakija yra neoliberalios politikos įgyvendinimo pavyzdys. Socialinė neligybė čia didelė ir situacija dar blogėja, ta neligybė didėja. E, tai yra ekonomiškai aklas, niekur nevedantis modelis. Kaip pasiekti didesnį užimtumą, norėčiau paminėti alternatyvių projektų, kuriems daugiau paramos turėtų teikti Europos Sąjunga. Norėčiau minėti trejata iš jų. Pirmiausia, socialinės ekonomikos projektai. E, tai apie tai kalbama yra vieningos rinkos akte, pirmajame ir antrajame Socialinis verslumas turėtų būti tas dalykas, kuris turėtų būti skatinamas. Slovakijoje tokių projektų jau vyksta. Slovakija norėtų pasinaudoti e, taip pat ir įtraukiančių verslumų, visapimančių verslumų, jo projektais. Tuo pat metu mes diskutuojame ir apie tai, kad reikėtų labiau remti kooperatyvus. Tai yra sėkminga veikiančios struktūros Europos Sąjungoje, reikėtų, kad, kad jie padėtų daugiau teisingai paskirstyti turto ir pajamų tarp gyventojų. E, kooperatyvai padeda kurti darbo vietas ir didinti našumą, nes darbuotojų motivacija yra didesnė. Tad norėčiau kreiptis į Europos institucijas ir paprašyti jų kooperatyvams suteikti daugiau paramos. E, taip sukurtos darbo vietos būtų stabilesnės. Antras projektas, kurį norėjau paminėti, yra e, nedarbo išmokų ar išmokų labai skursantiems numatybas. E, socialinė, jeigu socialinė funkcija nebus atlikta, tai tuomet pažangos šis rytyje bus sunku tikėtis. Mastrikto sutartyje yra kalbama apie tam tikras ekonominės teisės, apie piliečių teisės kalbama mažiau, ypač nieko nesakoma apie socialinės jų teisės. Tad manyčiau, kad sutartis reikėtų peržiūrėti. E, arba ES pilietybę ir pilietiškumą reikėtų aptarti šiek tiek plačiau. Tai ir būtų ta mintis, kuri būtų susijusi su e, pajamomis minimaliomis, kurias žmogus turi besalgiškai gauti. E, dėl galimybės mokytis ir socialinių išmokų žmonių Europoje, kurie, ne, kurie negauna trečdalio vidutinio Europos atlyginimo. Tas projektas irgi turėtų būti nagrinėjimas. Europos socialinės išmokos turėtų būti numatytos skursatiems žmonėms. Ir trečiasis projektas, kurį norėjau paminėti, būtų susijęs su ekonomikos globalizacija. Aš netmetu globalizacijos kaip tokios tačiau atmetu dabartinį tos globalizacijos modelį, kur vyrauja privatizacija ir visiškas dereguliavimas. E, supranacionalinės korporacijos e, gauna pernelyg daug galių ir jų galios nuolatos auga, e, jos kovoja siektamos mažesnių mokesčių ir visiškai neužtikrina darbuotojų teisių su tuo reiškiniu mes e, turėtume kovoti, nes mes nenorime sumažinti savo piliečių gyvenimo standartų. Europa negali kovoti su Latinų Amerikos pensijų dydžiu ar su atlyginimų dydžiu Kinijoje. E, ar mes tikrai norime, kad mūsų piliečiai dirbtų 16 valandų per dieną už 50 centų per valandą? Ar mes norėtume grįžti į XIX amžių, kai žmonės buvo žiauriai išnaudojami? Juk tikrai ne, nes tai būtų groboniškas elgesys. Mes norime e, išsaugoti Europos socialinį modelį, jį taikyti. Ir jeigu e, šioje srityje standartai bus sumažinti, tai tuomet tikslų nepasieksime. Slovakijoje nedarbas yra didelis. Bet žinome, kad neoliberalus modelis, e, matome, jau dabar tikrai žlunga. Turime daugiau pabrėžti e, vyriausybių vaidmenį, nes taip pat turime aktyviau leisti kurtis kooperatyvams. Turime taip pat harmonizuoti socialinės politikas, nes tai yra vienintelis kelias, kuris gali padėti mums e, apsisaugoti nuo rinkos įvairių e, netikėtumų. Mes turime kurti demokratiškesnį Europą. Ačiū. Pirmininkė, ačiū kolega. Jūs... Mėly kolegos, jūs e, nekalbėjote apie jaunimo garantijas, tačiau jūs taip pateikėte savo e, ekonominės ir e, pinigų sąjungos matymą. Ir tai buvo labai turiningas indėlis į mūsų diskusiją. Dabar norėčiau perduoti žodį paskutiniam kalbėtojui ir būsiu labai griežta dėl kalbėjimo laiko, 10 minučių, 14 e, dalyvių yra užsirašę pasisakyti diskusijose, tad dabar žodis Sergio Gutieris, 10 minučių. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau pristatyti mūsų komiteto pranešimą dėl Europos semestro. Europos semestro kontekste, galvojant apie makroekonominį koordinavimą, yra taip pat atsižvelgiama ir į socialinius aspektus. Kai kurios valstybės narės ir kai kurie uh, E, valstybių vadovai, Europos parlamento nariai yra dalyvavę šitų aspektų rengime. Ir galbūt dabar galime kalbėti apie tam tikrą makroekonominės e, padėties pagerėjimą. Tačiau, aišku, kai kurie iš mūsų žiūri labai kritiškai susidariusią padėtį. Aš taip pat žiūriu kritiškai į dabartinę makroekonominę padėtį. Žinome, jog daug socialinių teisių ir pasiekimų buvo paukota siekiant makroekonominio stabilumo. Dabar žinome, jog ES yra beveik 27 milijonai bedarbių. Daug e, jaunuolių neturi darbo, kai kur beveik pusė jaunimo neturi darbo. Žinome, jog visos ES e, valstybės yra paliestos tokių problemų kaip socialinė atskirtis ar e, skurdas. Tad e, aišku, turime imtis tokių priemonių, kurios e, leistų atsigauti ekonomikai makroekonominių lygių. Tačiau turime nepamiršti ir daugelio ES principų ir vertybių. Nes e, turime suprasti, jog vien ekonominėmis priemonėmis mes nepasieksime savo E, tikslų ir neatgaivinsime ekonomikos net ir vidutinės sėkmės laikotarpiu. Dabar matome, jog ekonomikos atsigavimas vyksta ne tik lėčiau, negu buvo manyta anksčiau, tačiau tas atsigavimas yra labai nevienodas valstybėse, įvairiose valstybėse narėse. Ir pirmą kartą galbūt yra taip, kad konvergencijos e, rodikliai tarp valstybių narių ne tik tai ne e, suvienodėjo šiuo metu, bet e, skirtumai ėmė didėti dar labiau negu anksčiau pastaraisiais metais. Tad šiame kontekste turime visų pirma pateikti kritinę padėties analizę ir tai darome pranešime. Turime pripažinti, jog iki šiol mūsų taikyta ekonominė strategija nepasiteisino, jog jinai nebuvo visiškai teisinga. Ir buvo per daug apkarpamos valstybinės išlaidos kurios e, yra susijusios su socialiniais e, aspektais ir tai turėjo nepagėdavimų socialinių pasiekmių. Kalbant apie kai kurias e, struktūrinės reformas, kai kurios iš tų struktūrinių reformų turėjo labai neigiamas įtakos užimtumui, atlyginimui, pensijoms Tad e, turime iš tikrųjų žiūrėti kritiškai į padėtį. Ką konkrečiai siūlome pranešime? Visų pirma, siūlome įtvirtinti Europos semestro procese didesnį demokratinį legitimumą. Kadangi didelė dalis e, suvereniteto nacionalinių lygmenių yra deleguojama ES institucijoms, turime užtikrinti, jog e, vis dėlto bus tam tikras e, demokratinis legitimumas. Ir todėl nacionaliniai parlamentai turi būti būtinai įtraukiami į e, visą procesą. Ir priimant e, svarbiausius sprendimus ir numatant e, strategiją šioje srityje, turi būti konsultuojamasi su nacionaliniais e, parlamentais. Europos parlamentas yra taip pat labai svarbus teisėkuros partneris, dirbantis kartu su kitomis institucijomis šiame sektoriuje. Taip pat e, reformų srityje turime būti pakankamai reiklus ir griežti. Turime galvoti, aišku, apie mūsų konkurencingumą, tačiau turime galvoti ir apie mūsų piliečių pajamas. Turime taip elgtis, jog socialinės garantijos nebūtų mažinamos ir tai be kita ko yra svarbu ir mokslinių e, tyrimų sektoriuje. Turime galvoti apie tai, kaip užtikrinti, kad e, užimtumas nemažėtų. Tad turime galvoti apie tai, kokie būtų optimalūs keliai siekiant didesnio konkurencingumo, bet nepamirštant ir darbo rinkos užimtumo socialinių garantijų aspekto. Todėl ES lygmenių turime e, siūlyti strategiją dėl e, kolektyvinių investicijų. Pranešime pasisakome už tvarų ekonomikos e, augimą Ir siekiant šio tikslo neturi būti daroma neigiama įtaka socialinėms e, garantijoms. Galvojant apie užimtumo garantijas ir, ir kitus socialinius aspektus, turime atsižvelgti į darbuotojų amžių. Garantijų srityje turime nepamiršti ir finansavimo aspekto. 500 milijonų eurų buvo skirti ES finansinių sistemų gelbėjimui. Devyniolika tūkstančių milijonų eurų yra numatyta jaunimo užimtumo problemams e, spręsti. Jaunimo užimtumas yra be galo svarbi problema, todėl kad e, jinai yra susijus su labai rimtais rizikos faktoriais, kurie gali paliesti ištisą kartą. Todėl e, turime galvoti apie iš tikrųjų veiksmingas priemonės. Kalbant apie jaunimo garantijas, yra numatytas e, finansavimas, tačiau, e, kaip žinote, mes turėjome koreguoti e, finansavimą dėl biudžeto sumetimų. Aš sakyčiau, jog mes turime būti ambicingesni ir nuoseklesni. Ir turime nuosekliau gyventi mūsų politinius prioritetus. Reikėtų pradėti diskusiją dėl dviejų priemonių Europos lygmenių. Ir šiame kontekste turime kalbėti apie automatinius e, stabilizatorius būtinai. Atsiprašau, ponia pirmininkė, dar 30 sekundžių ir aš baigsiu savo pasisakymą. Tad e, automatiniai stabilizatoriai labai e, svarbus dalykas. Toliau nedarbo draudimas. Tinkamas mechanizmas šioje srityje būtų leidęs valstybėms e, narėms išvelgti drastiško nedarbo padidėjimo. Taip pat e, reikia didesnio solidarumo. Pirmininkė, dėkuoju. Aš e, jums ką tik sakiau, kad 14 kolegų paprašė žodžio, tačiau iš tikrųjų yra septyni kalbėtojai ir jie galės kalbėti 14 minučių. Dabar kalbėtojų sąrašas jau yra galutinis. Dėkoju trims pranešėjams. Dėkoju tarp jų ir Graikijos atstovui. E, kol kas nebuvo išsamei kalbama apie jaunimo garantijas ir, ir pensijas, bet galbūt dabar mes pagilinsime kai kuriuos iš tų aspektų. Pirmasis e, kalbėtojas yra Latvijos parlamento socialinių reikalų ir užimtumo komiteto atstovas Vitalis Orlops. Prašom žodis jums dviejoms minutėms. Išsidėtaja, cienimės damas gudatė kungi. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponius ir ponai. 2013 metai galėtų būti apibūdinti kaip stabilizavimo metai, tačiau reikia pasakyti, kad E, tiek Europos valstybė, Sąjungos valstybėse narėse, tiek e, visur nedarbas tebėra didelis. Laukiame, kad situacija pagerėtų, tačiau darbo vietų vis dar trūksta ir tai mums kelia susirūpinimą. Europos semestras yra efektyvi koordinavimo ir reformų priemonė. Daugia šalis bendrabiavimas yra labai svarbus, rekomendacijos komisijos pateiktus atskiroms šalims irgi yra naudingas dalykas, jomis reikėtų remtis. Rezultatų e, apžvelgimas ir analizė leidžia užtikrinti geresnę priežiūrą, bet ir leidžia vieniems iš kitų pasimokyti. E, svarbu, kad būtų ES kūriamos geresnės darbo vietos, esame įsitikinę, kad ta vadinamoji užimtumo ir socialinio aspektų švieslentė tikrai padės papildyti tas priemonės, kurios jau yra e, įdėktos. Tuo pat metu reikia turėti vienyje tai, kad tie rodikliai be iš ankstinės analizės negali būti panaudoti uh, produktyviai. Tai nėra kažkokios automatinės priemonės. Latvija ir toliau kovoja prieš nedarbą ir kitas socialinės krizės pasiekmes. Yra daromos įvairios reformos, apžvelgiami susiklošio situacijos rezultatai prieš priimant kitus svarbius sprendimus, kad reformos būtų toliau sėkmingai gyvendinamos. Svarbu, kad būtų užbaigtos socialinių reikalų ir užimtumos ryties reformos Mums reikia efektyvių, ilgalaikių ir trumpalaikių sprendimų. Privalu nepamiršti, kad reformų rezultatai e, iš pradžių nepasijaučia. Latvija jau įgyvendino daug svarbių reformų. Dabar labai svarbu įgyvendinti tas rekomendacijas, kuris buvo numatytos atskiroms šalims Europos komisijos. Ačiū. Pirmininkė, ačiū gerbiamas kolega. Italijos senato atstovų žodis. Kalbės ponia Barbara Leci. Dvi minutės, prašom. Mes sicuramente anche noi ai... Dėkoju. Mes e, taip pat e, tikimės, kad e, bus daugiau ambicingumo E, užimtumo srityje. Bet e, mes manome, kad visų pirma reikia elgtis drąsiau ir turime taip pat pripažinti, jog e, biudžeto politika, trijulės politika nepasiteisino ir mes vakar tuo įsitikinome, nes iš tikrųjų ta politika nepasiekė tinkamų rezultatų tiek deficito srityje, e, tiek, tiek, tiek biudžeto srityje. Tad e, dabar suprantame, jog griežtų priemonių toliau negalime taikyti. Ir šiais metais matome, jog jog iki šiol vykdyta politika nepasiteisino ir E, jeigu norime dabar didinti gamybos apimtis, tai turime mažinti mokesčius ir mažinti juos smarkiai, todėl kad e, turint e, omenyje, jog kai kurios įmonės gauna pagalba, o kai kurioms tai yra labai sunkus dalykas ir ypač dabar įmonėms yra sunku ir joms sunku yra išlaikyti e, darbo vietas, tuo tarpu bankams yra padedama nuolat ir padedama net ir Europos e, lygmenių ir ypač dideliems bankams. Tad e, turi būti e, šioje srityje galvojama apie įmonės ir apie tai, kaip joms padėti realiai. Dėkoju. Dabar Edith Bauer iš Europos parlamento. Uh, Ačiū. Norėčiau pateikti klausimą visiems prelegentams. E, nacionaliniai planai skirti kovai su jaunimo nedarbu. Ar valstybės tokios kaip Graikija, Rumunija, Slovakija, ar jos jau turi pateikusios tokius nacionalinius planus. Nes e, yra panašių dalykų e, tuose šalyse, kad e, šiaip jau mažos kvalifikacijos, sakykime, jaunimo yra nemažai. Ir ka, kaip tai sprendžiama? Antai Slovakijoje nedarbas aštuonis kartus didesnis tarp mažos kvalifikacijos e, jaunimo, ne, palyginti su, su aukštos kvalifikacijos e, jaunais darbuotojais. Tada aš norėčiau sužinoti, e, kas daroma šiuo klausimu šiuose šalyse. Ir toliau dar norėčiau pasakyti kai ką Slovakijos atstovams pereisiu į gimtąją kalbą. Dabar buvo paminėti 17 e, milijardų skirtų būtent e, jaunimo e, nedarbui spręsti. Bet kita vertus vėlgi reikia bent jau per metus 20 milijardų eurų tam, kad būtų galima išspręsti uh, E, jaunimo nedarbos, nedarbo problemą. Tačiau atrodo buvo padaryta klaida. Na, o konkrečiai dėl jūsų pasiūlymų. Tai daugelis tų dalykų, kuriuos jūs siūlot, e, susijęs su subsidiarumo principu. Jei e, norėtumėt numatyti didesnę paramą kooperatyvams, tai nėra kliūčių tam. Uh, tas pats pasakytina ir apie nedarbo išmokas, bet kita vertus, iš kur tos išmokos būtų mokamos, iš kokių šaltinių. Valstybės narės šiaip jau labai atidžiai laikosi subsidiarumo principo. Taip, įsikiša pirmininkė, dabar žodį suteiksiu Filipui Kordora dviem, dvi minutės, o po to e, Italijos, e, Italijos atstovė. De la garantie e, jeune. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu apie jaunimo garantijas ir norėčiau taip pat e, pasveikinti e, Europos e, parlamento EMPL komitetą, nes jisai siekia jaunimo garantijų ir manau, tai, tai kas yra pasiekta, yra labai geras dalykas Europos Sąjungai. Užimtumas ir ypač jaunimo užimtumas yra esminis dalykas. Tai apima taip pat ir švietimą, tačiau taip pat ir priemonės ateičiai bei e, tikslus, kaip užtikrinti daugiau žimtumo. Prancūzija nuo 2013 m. spalio mėnesio jau yra taikomas kai kurios iš tų priemonių. Mūsų eksperimentiniai regionai nevisiškai atitinka e, E, reikalavimus, todėl kad didžiausias e, nedarbas yra būtent tose regionuose, kurie ne visiškai atitinka e, reikalavimus. Pas mus tai, tai yra teritoriniai vienetai, kurie vadinasi departamentais. Vietinės valdžios struktūros galės sudaryti su jaunuoliai specialias sutartis. Tų sutarčių tikslas bus užtikrinti geresnį kontaktą tarp e, jaunų darbuotojų ir įmonių. Ir tai bus daroma tiesiogiai atitinkamų vietinių lygmenių. Labai svarbu, kad e, ir Europos lygmenių būtų atliekamas tam tikras e, koordinavimas ir kad įgyventinimas būtų pakankamai lankstus vietinių lygmenų. E, kaip nacionalinio parlamento atstovas aš rengiu pranešimą e, šituo klausimu ir labai džiaugiuosi, jog kolegos turi įvairiausių inovuojančių pasiūlymų, jie mums labai padės. Dėkuoju. Dabar žodis poniai Valentina Paris iš Italijos parlamento, o paskui Europos e, parlamento vardu Edita Strela. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Italijoje jaunimo e, garantijų planas e, buvo pateiktas. Mes remiamės parlamento parlamento padėtimi, nes parlamente pas mus taip pat yra daug jaunimo ir daug e, moterų yra parlamente. Tad e, šiuo metu mes e, bandome užtikrinti partnerystę tarp privačių ir valstybinių struktūrų šiuo klausimu. Ir turime užtikrinti tokį mechanizmą, kad e, mūsų jauni darbuotojai galėtų panaudoti savo e, užimtumo profilius kaip galima optimaliau. 2000, e, nuo 2000 90, nuo 1992 metų iki 2012 metų priimti teisės aktai reglamentuojantis e, šią E, sritį nedavė kon konkrečių e, mūsų norėtų rezultatų. 92 metų įstatymas kaip tik e, turėjo tam tikrų neigiamų pasiekmių ir 2012 metų vėliau priimti teisės e, aktai jau turi tokių nuostatų ir e, beje ES institucijų rekomendacijos taip pat padeda mums siekti didesnės e, pažangos, užtikrinant didesnį jaunimo užimtumą. Dėkoju. Edith Estrela ir po to paskutinis kalbėtojas iš e, Lenkijos parlamento, Rytis Trelo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Griežto taupimo politika pablogina socialinę situaciją. Žmonės, vidutinės klasės, ypatingai piliečiai gyvena labai sunkiai, daug jaunimo išvažiavo iš šalies. Nors jie turi aukštą profesinę kvalifikaciją, universitetinį išsilavinimą. Iš tikrųjų, labai sunku dėl to yra sulaukti ekonominio atsigavimo valstybėse, ypač tose šalyse, kur taikomos pagalbos programos. Be abejo, tai pagilins egzistuojančius skirtumus tarp valstybių narių. Vidutinis nesimoko šiandien dirbančių jaunimo skaičius kurie net nelanko jokių kursų, siekia daugiau nei 22 procentus pietų valstybėse. Vienuolika procentų tik tokių jaunuolių yra Šiaurės Europoje. Jautimo garantija yra labai svarbus dalykas, tačiau tai nepadės išspręsti visų problemų, kadangi biudžeto lėšų maža. 6 milijonus e, eurų per metus. Tiek kainuoja programos. Reikėtų tik viso labo 10 milijardų, kad būtų galima 12 milijonų jaunuolių gražinti darbo rinką. Jaunimo nedarbas yra pati svarbiausia problema, su kuria susiduria Europa. Tai yra daug blogiau negu biudžeto deficito problema. Tai blogiau nei valstybinių skolų problema rinkimai be abejo vyks, tačiau be jaunimo garantijos, kokios būtų kitos garantijos, kurias galėtume numatyti jauniems europiečiams, kad šie ir toliau tikėtų Europos projektu. Kad jie galiausiai manytų, kad reikia balsuoti rinkimuose į Europos parlamentą. Jie turi žinoti, kad savo valstybėse jie turi ateitį, kad e, jiems nereikės emigruoti ir ieškoti geresnės ateities ne savo šalyje. Dėkoju. Pirminkė, ačiū. Auguste. Mezžislav iš Lenkijos parlamento. Myčia, pani Przewodnicząca. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Puikiai ištarėt mano pavardę. Jau esam girdėję apie e, problemas susijusią su mūsų socialinė politika, apie tai, kad e, reikėtų spręsti problemas, tačiau trūksta išteklių, buvo apie, kalbama apie stabilizavimo priemonės, apie taupimo politiką. Tačiau galbūt e, yra viena priemonė, kuri nėra populiari, tačiau veiksminga. Būtent reikėtų pagerinti E, veiksmingi, pagerinti lėšų panaudojimą, veiksmingesnį lėšų panaudojimą užtikrinti. Tad iš tikrųjų tikrai dar būtų galima nemažai ką nuveikti, geriau panaudojant Europos tarp jų socialinio fondo lėšų, lėšas e, panaudojant. Tad kalbant apie garantiją, tai turėtume numatyti jaunimui tokią garantiją, kartu kartu e, paremdami ją e, darbo rinkos, mokymo švietimo sistemų reformomis. Ta mes darom ir dabar jau Lenkijoje, būtent reformuojam savo mokymo švietimo sistemą, e, atsižvelgdami labiau į darbo rinkos poreikius, didesnį dėmesį skiriam mokymuisi visą gyvenimą ir kitiems dalykams. Šie, šiais metais mes sulauksim labai svarbių teisėkūros iniciatyvų, kurių tikslas e, pagerinti e, lėšų panaudojimą švietimo sistemoms, tai yra stipendijų skirimo mechanizmus tam, kad e, mūsų jaunimas tikrai geriau galėtų susirasti darbą baigę mokslus. Tad uh, tokiu keliu mes turėtume žengti ir labai malonu, kad buvo kalbėta apie tam tikrus prioritetus, kurių, kurių, kurių reikia laikytis, e, gerinant vadinamosios baltosios ekonomikos e, sritį. Tad mes tikrai turėtume imtis veiksmų, nes E, jaunimo nedarbas dabar tarsi mažėja, tačiau nepakankamai ir problemos gilėja. Euh, euh, euh, Labai ačiū visiems pasisakiusiems iš Europos, iš Europos parlamento, iš e, nacionalinių parlamentų, iš e, ekspertų darbo grupės. Tad e, taip, iš tikrųjų e, dabar labai malonu, kad 17 e, valstybių narių pateikė planus, kuriuose numatomos priemonės kovoti su jaunimo nedarbu. Graikijoje 66 milijonai eurų iš 266 būtent buvo skirti Graikijoje dalis tų lėšų iš Europos socialinio fondo, kita, kita dalį skiria Graikija. Dabar Italijoje irgi pateiktas toks pat planas ir dabar galima gauti 99 milijonus eurų iš Europos fondo. Ir tą pačią sumą turės rasti pati Italija, tam, kad būtų galima tiesiog mobilizuoti visą tą sumą. Uh, Slovakijos atveju e, planas rengiamas dabar ir e, čia paminėtina 67,43 milijonus eurų e, suma Tad tam e, reikės e, tokias lėšas numatyti ir kartu lėšų e, iš nacionalinio biudžeto. Tad iš tikrųjų laiko buvo nedaug, tačiau manyčiau, kad mes naudingai pasikeitėm mintimis ir kad iš tikrųjų mūsų nuomonė sutampa daugeliu atveju. Buvo pasakyta, kad būtų geriau, buvo, geriau būtų galima pasinaudoti dabartiniam priemonėm dabartiniais mechanizmais tam, kad būtų galima įgyvendinti e, garantiją jaunimui. Ir kad tikrai būtų galima parodyti, jog Europa šiaip jau rūpinasi tai, kas labiausia rūpi mūsų piliečiams. Tad dar kartą labai ačiū ir dar kartą būtų galima tik paploti visiems kalbėjusiems ir tokiu būdu. Ir susitiksime netrukus.